Yeah. All on holidays. Anna, Anna. Who? Anna is coming. Ah, she's coming. Yeah. I was surprised. When? Okay. Meine Damen und Herren, Ponas ir ponai, mėly kolegos, sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Džiaugiuosi, kad vyriausiai užsienio saugumo politikos įgaliotinė ir ES komisijos vicepirmininkė šiandien pas mus atvyko ir pristatys, kadangi yra taip pat ir užsienio reikalų ministrų tarybos pirmininkė buvo, kurios vyko posėdis, pristatys posėdžio rezultatus. Septintą kartą atvyko į mūsų komitetą, po to, kai pradėjo eiti savo pareigas, tačiau puikiai suprantu, kad jos darbo tvarkė yra pakankamai apkrauta ir kad sudėtinga yra rasti laiko atvykti į posėdžius, tačiau tikiuosi, kad ateityje bus rasta galimybė, kas vyriausiai galiotinė pavaduotų susitikimuose su mūsų komiteto nariais ir savo, tinkamoje, e, savo atitinkamoje ataskaitoje, tai yra pranešime, mes atkreipsime į tai dėmesį tam, kad e, būtų rastas būdas sumažinti vyriausios įgaliotinės darbo krūvį. Mūsų laukia sėtingos diskusijos, labai svarbus klausimas mūsų darbo tvarkiai yra padėti Sirijoje, konfliktas artimuosiuose rytuose, Afganistano misijos pabaiga, vakarų Balkanai. Labai įdomu būtų vertinti padėtį šiame regione įvykius Sirijoje ir Kosove kontekste. Taigi e, noriu dar kada padėkoti, kad buvo pasiekta esminė pažanga diskusijose dėl Sirijos ir Kosovo ir aš na, tikiuosi, kad bus dabar priimti tinkami sprendimai, kad kitos darybos, taip pat ir e, darybos, narystės darybos su Turkija pasistumėtų į priekį. Mums, aišku, labai įdom, įdomi padėtis ir įveikiai Turkijoje pažangos ataskaita, darybo atnaujinimas, aišku, visą tai priklauso nuo atitinkamų sprendimų taryboje ir žinoma jūsų paskutinė kelionė viešnagė į Egiptą. Įdomu sužinoti apie jos rezultatus. Čia dabar mes nenorėtume svarstyti audito rūmų išvadų, galbūt kitų metų galėtume tą padaryti. Tačiau manau, kad reikėtų apsvarstyti taip pat ir nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas Egipte. Buvęs Parlamento pirmininkas Petringas dalyvauja posėdėje, jis yra Adenauerio fondo pirmininkas šiuo metu. E, Adenauerio fondo biuro vadovas Kairė yra nuteistas penkiems metams laisvės atėmimo, jo pavaduotojas dviem metams laisvės atėmimo yra nuteistas ir tie, na, minėti, asmenys negali bendrauti su su savo šeimos nariais, su jais susisiekti, nes e, atvykęs pasimatyti su šeima būtų iš karto uždaryti į kalėjimą. Taip pat noriu priminti, kad kairė šeštadienė turėtų vykti masinės demonstracijos tokio masto, kokio jau ilgą laiką mes Egipte nematėme. Atrodo, kad surinkta 12 ar 15 milijonų parašų prieš prezidentą Mursi. Ir tie skaičiai iš tiesų yra įspūdingi ir turės įtakos bei reikšmės stabilumui regione ir tarpusio santykių raidai. Jums žodis, ponė vyriausiai įgaliotinė, prašau. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš žinau, kad jūs ką tik sustikote su Herle Schmidt, kuri jums papasakojo apie padėtį Irane po E, gana netikėtos Hasano Rohani pergalės rinkimuose. Mes e, e, su ja šiek tiek šnektelėjome išeinant ir mes manom, kad šiek tiek turėtų pagerėti santykiai tarp Irano ir kitų pasaulio dalių po šių rinkimų. Kaip Helga sakė, mes tarėmės pagal 3 plus 3 formulę ir galvojame, apie tolesnius e, žingsnius, belaukiant e, prezidento inauguracijos. Aš manau, kad naudingiausia šiandien man savo kalbą būtų pradėti nuo to, kas vyksta užsienio reikalų taryboje ir pristatant klausimus aptartus mūsų pastarajame susitikime. Ir žinoma, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus ir sureaguoti komentarus, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo Turkijos iš plenarnio posėdžio diskusijų žinau, kaip Europos parlamentui Turkijos klausimas rūpi ir ypač pastarojo meto įvykiai toje šalyje bei policijos reakcija į taikias demonstracijas. Mes labai tvirtai e, reikalaujame, kad tai būtų atidžiai ištirta, o atsakingieji susilauktų bausmės. E, mes taip pat manome, kad tolesnis ryšio palaikymas su Turkija yra geriausias būdas e, tą šalį mums įtakoti. Su ministru pirmininku Davidu Toglu aš kalbėjausi keletą kartų, su juo susitiksiu ir šį savaitgalį, kai dalyvausiu Brunėjus Aziano regiono vadovų susitikime. Aš Mes rekomendavome, kad reikėtų stengtis išlaikyti ES ir Turkijos dialogą, užtikrinti, kad mūsų pilietinė visuomenė ir opoziciniai balsai e, galėtų e, palaikyti ryšį su Turkijos kolegomis ir aš norėčiau užtikrinti, kad santykiai su Turkija eitų tokiu keliu, kuris atvertų didžiausiai manomą potencialą, užtikrinant, kad e, mūsų puoselėjimos vertybės e, būtų e, tvirtintos, ar tai būtų teisės viršenybė, ar demokratija, ar žmogaus teisės. Darbas šiais klausimais e, gaus dar didesnį reikšmę. Bendrųjų reikalų taryba, taigi, nusprendė atidaryti 22 skirsnį ir, kaip girdėjote, vyks tarp vyriausybinė konferencija po to, kai šį rūdienį Europos komisija pateiks savo metinę ataskaitą. Manau, kolegos, toks sprendimas buvo gana racionalus, mes išlaikysime e, proceso e, pagreitį ir e, taip pat pripažįstame esamas aplinkybės. Užsienio reikalų taryba labai norėjo išsiaiškinti, kaip atrodys rytų partnerystės vadovų susitikimas, kuris įvyks Vilniuje. Mes nuolat aptarėme santykius su partneriais Ypač šį kartą tą darysime aktyviai, nes susitiks rytų partnerystės valstybių ministrai su užsienio reikalų taryba. Tai įvyks Liepos 22 dieną. Šio vadovų susitikimo tikslas – pademonstruoti, kokią reikšmę mes skiriame santykiams su partneriais rytuose. Mes norime juos įtraukti į, e, į pasirengimo vadovų susitikimui uh, procesą kuo anksčiau, taip pat norime užtikrinti, kad jie taip pat jau atsakingi už šio susitikimo sėkmę. Mes visi to siekime ir tikimės, kad mes galėsime patenkinti keliamus lūkesčius. Taryba taip pat labai aiškiai pasakė, kad reikia pagalvoti, ką mes darysime vėliau, po Vilniaus susitikimo. Mes norime pasirengti strateginiam debatui, strateginiai diskusijai ir norime sukurti toli siekianti e, veiksmų planą laikotarpį po susitikimo Vilniuje. E, kaip žinote, e, vyksta pasirengimą asociacijos sutarimams dėl prekybos zonų su Moldova, Gruzija ir Armenija. Manome, kad būtų realistiška tikėtis tokio tikslo įgyvendinimo. Uh, Turbūt niekam parlamente nereikia priminti, kad Ukrainoje iškyla rimtų problemų, kurioms reikia tolesnių pastangų išspręsti. E, taip pat gali būti, kad bus pasirašyti susitarimai Vilniuje, jeigu Ukraina tenkins kriterijus, kurie buvo iškelti praėjusiu metu gruodžio mėnesį taryboje tačiau mes ir toliau esame susirūpinę dėl teisės viršenybės užtikrinimo ir tam tikrų e, teisingumo problemų selektyvaus sprendimo. Mes tikimės, kad mūsų lūkesčiai bus aiškiai suprasti. Mes e, norime ir e, toliau diskutuoti apie santykius su Baltarusija ir reikšmę E, tų santykių su pilietinė visuomenė, su įvairiomis organizacijomis. Apie tai kalbėsime daug Vilniuje. E, šiek tiek laiko skyrėme diskusijoms apie klimato kaitą. Užsienio reikalų taryboje aš e, išdėščiau, kokias egzistuoja galimybės aptarti horizontaliuosius, globaliuosius klausimus. Porą diskusijų apivyko apie energetiką ir jau antrą kartą diskutavome apie klimato kaitą. Pakvietėme Koni Hedegad, Europos komisijos narę, pasikalbėti su mumis. Mes norime užtikrinti, kad klimato kaitos klausimai būtų nuolat keliami diskusijose su trečiosiomis valstybėmis. Tai turėtų būti daroma ne tik per mūsų delegacijas ar per mane, tą turėtų daryti visi ministrai. Tai itin svarbu, kalbant apie mūsų pagrindinius partnerius. E, ir dėja, jie yra pagrindiniai teršėjai. Tai yra Kinija, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Indija ir daugelis kitų. Norėjau e, sukurti e, skubos jausmą, supratimą, kad tie klausimai yra labai svarbus mūsų bendroje užsienio politikoje. Mes e, esame išvardinę apie šimtą pažeidžiamų valstybių, kenčiančių nuo klimato kaitos sukeltų problemų. Tai gali būti potviniai, badas, klimato dramatiniai pokyčiai, dėl kurių tos valstybės nebegali pramaitinti savo piliečių. E, kalbėjome taip pat apie tai, kad tos valstybės neturi institucijų, kurios leistų tai padaryti. Kalbėjome ir apie pasirengimą 2015 m. Junktinių tautų konferencijai įvyksančiai Paryžiuje. Su komisijos narė susitarėme, kad praėjus metams ji vėl sugrįš užsienio reikalų tarybą ir kartu aptarsime, ką galėtume padaryti daugiau. Visi ministrai bendrai sutarė, kad šiuo klausimu reikia visiems e, kalbėti ir tas klausimas turi likti darbo atvarkėje. Šiek tiek laiko buvo skiria artimųjų rytų taikos procesui, bet e, prie to klausimo dar grįšime Liepos mėnesį ir pagalvosime, ar yra e, kas nors pasiekta dėl asmeninių pastangų. Ir aš noriu pabrėžti, kokį svarbų darbą dabar atlieka sekretorius Kerry. Mes ir toliau akcentuojame, kad siekiame dviejų valstybių sprendimo ir pakartojame paramą dabar dedamoms pastangoms Aš tarybai aiškiai pasakiau, kad nuolat e, palaikau santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, e, sekretoriumi Kerry ir jo komanda ir mes norime visapusiškai paremti jo darbus, žinant, kad jeigu jis būtų čia, tai jis pirmasis pareikštų, kad Europos Sąjunga e, atlieka unikalų, užima unikalią poziciją e, jo pastangoms paremti ir politiškai, ir ekonomiškai. Kaip žinot, kolegos, praeitą savaitę aš buvau Ramaloje ir Jeruzalėje, aš susitikau su prezidentu Abasu, Abu Masin, su jo komandomis, su jų komandomis. Tu pat e, susitikau su ministru pirmininku Netanjahu ir paskui jau ketvirtą kartą lankiausi Gazoje. Tai buvo pasaulio pabėgėlių diena ir aš maniau, kad e, tokią progą buvo svarbu prisiminti, kad pabėgėliai yra labai rimta problema. Ne tik žinant kas dedasi Sirijoje, bet ir visame pasaulyje. Mane įkvėpė tai, kad e, tai, kas buvo padaryta, mes ir toliau finansuojame paramą vaikams gazoje. Žinau, kad yra vasaros mokykla finansuojama, švietimo sistema e, yra paremta tiek e, mokytojais, tiek finansiškai. Ir mes tikimės, kad Liepos mėnesį E, taryba paskelbs aišku pareiškimą e, apie tai, kokios yra pažangos pasiekta ponui Kerry vadovaujant. E, per pietų pertrauką mes susitikome ir su NATO generaliniu sekretoriumi ponu Rasmusenu. NATO ministrų susitikimuose aš dalyvauju reguliariai, be to aš dvi šalių pagrindų nuolat palaikau ryšį su ponu Rasmusenu. Galiu pasakyti, kad mūsų sekretoriatai taip pat palaiko nuolatinį kontaktą. E, mes su juo norėjome konkrečiai pakalbėti apie Afganistaną ir jo ateitį. Ponas Rasmusenas priminė, kokios pažangos yra pasiekta. E, pirmiausia, infrastruktūros e, klausimais, saugumo daugelį Afganistano dalių klausimais. Ir mes pasidžiaugiame, kad mes taip intensyviai bendradarbiaujame. Jis pabrėžė, kad karinių operacijų vadovavimo atsakomybė už karinių operacijų valdymą buvo perduota Afganistano kariuomeniai. 950 e, tūkstančių žmonių jais e, į Afganistano kariuomenę dabar. E, jis pristatė 2014 m. NATO mokomąją misiją, kuri vyks penkiose mokymo centruose visame Afganistane. Jis išdėstė aiškę sistemą, kurioje gali dalyvauti NATO valstybės ir ją remiančios šalis. E, taryba labai aiškiai patvirtino ilgalaikį įsipareigojimą padėti Afganistanui ir sustiprinti regiono bendradarbiavimą. Aš e, tarybai priminiau, kad lankiausi Vidurio Azijoje ir e, su tos valstybės, valstyb, tų valstybių atstovais kalbėjau ne tik apie mūsų santykius su jais, bet ir mūsų požiūrį į Afganistaną. Saugumo diskusijos su Vidurio Azijos valstybėmis ateityje įtrauks ir Afganistaną. Dabar tai darome su penkiomis valstybėmis esančiomis e, Vidurinėje Azijoje. Taip pat pasikvietėme Andrės Priebalks, nes e, mūsų nuomonė yra labai svarbu uh, E, visapusiškai galvoti apie Afganistano ateitį. Aš kaip e, pagalbas besvystančiam šalims ministrų e, susitikimo vadovė norėjau aiškiai visiems pareikšti, kad noriu ilgalaikės ES strategijos veiklai Afganistane po 2014 metų. Tada ta neturi būti kažkoks tai stebuklingas laikotarpis toje valstybėje žmonės turi suprasti, kad kažkas pasikeis, bet mes ir toliau liksime toje valstybėje, mes jiems padėsime. E, gerų pasiekimų toje valstybėje jau yra padaryta nemažai, jūs visi tai matėte, e, bet padaryti galima dar daugiau, ypač rengiantis rinkimams kitiems metams. Paskui platesnė diskusija vyko apie į pietus nuo ES esančias kaiminės valstybės. Kalbėjome apie Europos išorės veiksmų tarnybos e, darbinį dokumentą, kuris buvo išplatęs, jame išvardintos galimos ateities e, veikimo gairės. Aš nenoriu e, turbūt nieko ypatingo jums pasakyti, sakydama, kad e, toje srityje mūsų laukia milžiniškas darbas ir tos valstybės tikisi iš ES ypatingos paramos. E, Mūsų diskusija buvo gana aiški. Mes sakėme, kad svarbu užtikrinti, jog tose srityse, kur pažanga yra įmanoma, mes turime ir toliau palaikyti glaudų ryšį ir stengtis tą pažangą tęsti. Taip pat mes pripažinome, kad labai daug yra daroma stengiantis padėti daugelio valstybių pilietiniai visuomeniai, užtikrinti, kad, pavyzdžiui, moterų balsas būtų išgirstas, kad būtų padedama e, įtvirtinti e, jaunas tų valstybių demokratinės institucijas. Tos valstybės dėl istorinių priežasčių tokių institucijų neturėjo. Be to mes turime įsipareigoti tas trapes demokratinės valstybės e, tapti veiksmingesnėmis. Visų diskusijų centre be abejonės yra Sirija, kaip jų pirmininkas sakė. Mes dar kartą pabrėžėme, kokių pastangų yra imamasi, kad Ženevos antrasis susitikimas įvyktų. Uh, Sustiksime turbūt su Piemonton, su ponu Brahimi, kai buvau Egipte, kalbėjausi su jo komanda. Kiekvieną dieną stengiamės uh, uh, pasisakyti už šio renginio suorganizavimą, nes manome, kad tai būtų proceso pradžia. E, proceso, kuris laikinai vyriausybei suteiktų visapusiškas vykdomasias galės pradžia. Be to mes nuolat pabrėžiame, kad humanitarniai poreikiai, humanitarnės pagalbos poreikiai yra didžiuliai. E, Jordane, Libijoje, e, lankydamasi pabėgėlių stovyklose, aš aiškiai mačiau, kad e, reikia nepaprastai daug paramos ir kuo greičiau. Aš kaip komisijos vicepirmininkė susitikau su komisijos pirmininku ir bandžiau užsitikrinti, kad papildomi 400 milijonų būtų atrasti, reaguojant į pastarą jungtinių tautų kreipimąsi dėl humanitarnės pagalbos. Bet ir tos sumos dar nepakaks šio baisaus karo padariniai e, vieną dieną privers mus e, susimastyti apie tai, kaip tą valstybę atgaivinti. Ir net ir jokių ataskaitų neturint, mes turime suprasti, kad tai šaliai reikės milžiniškos paramos atsigauti, persitvarkyti ir panašiai. Peržiūrėjome Belgrado Prištinos dialogą. Noriu padėkoti šių abiejų valstybių ministrams pirmininkams už tai, kaip neįtikėtinai puikiai jie su mumis bendradarbiavo. Šimtą valandų aš su jais praleidau dėrėdamasi. 50 žmonių, 25 žmonės iš kiekvienos pusės praleido keturias savaitės mano tarnyboje. Penkios darbo grupės buvo įsteigtos paraleliai, jos kiekvieną dieną dirbo stengdamosi išjudinti dialogą iš uh, E, esamos padėties, kad būtų pasiektas taškas, kai e, sugrįžti atgal būtų nebeįmanoma. Matome, kad padėtis gerėja, blokados dinksta, gatvėse e, ramiau, žmonės gali per muitinės lengviau pravažiuoti. Praeitą savaitę Kosovo Europos integracijos ministras pirmą kartą apsilankė Belgrade. Pirmą kartą Kosovo atstovas lankėsi Belgrade ir be jokių apribojimų vaikščiojo po tą miestą, kalbėjosi su e, jo atstovais. E, mūsų delegacijoje yra įsteigtos tarnybos, kurios palaiko kasdienį ryšį su šių valstybių atstovais, bet ne tik ministrai pirmininkai susitikinėja. Mes sustinkame ir su kitais atstovais. Ministrai pirmininkai man sakė, kad jie su manimi susitiko 12 kartų, bet jie dar tarpusavėje susitiko Vašingtone 3 kartus ir neseniai abu lankėsi Austrijoje. Aš noriu Austrijos vyriausybė už tai padėkoti. Uh, Aš manau, kad šis procesas jau yra nesugrįžtamas bet e, vis tik tom šalims reikia pagalbos. Aš tikiuosi, kad rydienos Europos vadovų taryba e, priims gerų, tvirtų sprendimų e, dėl pagristų bendrų reikalų tarybos rekomendacijomis ir protokolais. Aš esu labai dėkinga už visą man suteiktą paramą ir už komplimentus, kuriuos susilaukiu. Tačiau yra aišku, kad uh, Būtent patys ministrai pirmininkai padaro didį darbą. Mums, mes galime jiems padėti, bet esminius pokyčius būtent jie sukūrė. Mes už tai turime jiems padėkoti. Vėl mes su jais susitiksime Liepos 8, nuveikti dar lieka daug, darbas tęsis, aš nenustosiu tol, kol viskas nebus padaryta ir manau, kad padaryti reikia dar daugiau, kad užtikrintume, jog viskas būtų suprasta vietoje, praktiškai, kad žmonės priimtų mūsų veiksmus. Ir jeigu Europos parlamentas gali kaip nors man padėti, aš būčiau labai dėkinga, kaip ir tų valstybių ministrai pirmininkai. Tai yra svarbus pokyčiai ne tik toms valstybėms, bet ir visam regionui. Aš prašau, kad užsienio reikalų ministrai ir toliau remtų dvišalius kontaktus. Aš labai džiaugiuosi, kad tai vyksta ir aš tikiuosi, kad rydienos Europos vadovų taryba, kaip jau minėjau, priims labai aiškių sprendimų. Pone pirmininkė, aš tikiuosi, kad pakankamai gerai pristačiau e, užsienio reikalų tarybos visos dienos posėdį. Ačiū. Labai ačiū už e, šios teiktą informaciją. Turime daug užsiregistravusių kalbėtojų. Pirmiausia, teiksime žodį koordinatoriams dvi su pusė minutė, po dvi su pusė minutės kitiems po pusantros. Tokiu būdu. Tada visi galės pasisakyti ir išgirsti tinkamus atsakymus. Ponas Salafranka, dvi su pusė minutės. Antes de entrar a analizar algún... Ačiū, ponė. Pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Prieš pereidamas prie užsienio ministrų tarybos išvadų noriu pakalbėti apie 2014 metų komisaro Levandovskio vakar pristatytus finansavimo skaičius užsienio politikai. 12,5 procento numatoma finansavimą sumažinti per pirmuosius naujosios finansinės perspektyvos metus, kadangi esu biudžeto komitete pranešėjas, tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais sugebėsime <clears throat> šią kliūtį įveikti ir pateiksime savo atitinkamus pasiūlymus, galbūt netgi kitą savaitę bus galima išspręsti iki šiol neišspręstas problemas ir klausimus. O dabar noriu užduoti jums tris klausimus. Žinau, kad neseniai lankėtės artimuosiuose rytuose. Pons Junkeris e, šiandien sustinka Jeruzalėje su premjeru, rytoj lankysis Jordanijoje, valstybės sekretorius. Kiek žinau, ministrų taryba neprimė konkrečių sprendimų dėl jungtinių valstybių pasiūlyto taikos užtikrinimo plano. Taigi, kaip įvertinate ir ar ES gali šį planą paremti dėl Sirijos. Atrodo, kad konfliktas artimiausių laiku nesibaigs, jau žuvo šimtas tūkstančių žmonių, kiek jų dar turėtų būti, kad rugsėjo mėnesį būtų priimti sprendimai dėl Ženevos antrosios konferencijos. Minėjote, kad aptarėte šį klausimą su ponė Šmit, turiuomenyje Irano prezidento rinkimų rezultatus, kaip vertinate Irano galimybės dalyvauti e, šiuose diskusijose ir kaip vertinate galimybę Hezbollah organizaciją traukti teroristinių organizacijų sąrašą. Dėl Egipto buvo minėta numatoma plataus masto demonstracija šį šeštadienį po jūsų apslankimo Egipte, kaip vertinate pasaulietinių organizacijų dalyvavimo politinėje veikloje, taip pat ir stebint rinkimus ponė Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ešton. Sveika atvykusi. Taip, aš noriu prisijungti prie to klausimo dėl išorės veiksmų ES finansavimo daugiametė finansinėje programoje. Iš tiesų, pirmas klausimas yra toks. Užsienio reikalų ministrų taryba nepatvirtina išvadų dėl trimų rytų taikos proceso, remiantis Izraelio ir Europos žiniasklaidos pranešimais. Jūs priešinotės pasiūlymui patalpinti išsame nuorodą kritinio pobūdžio į būtinybę Izraeliui nugriauti savo nelegalės gyvenvietės vakarų krante, rytų Jeruzalėje. Ar, ir žiniasklaida teigia, kad jūs tai pasilgėte dėl Netanjahu jums darytos įtakos. Pasakykite, paneikite viešai e, šią informaciją, ir, o jeigu negalite paneigti, pasakykite, kodėl tai pasilgėte. Taip pat neseniai perskaičiau jūsų pareiškimą dėl e, JAF užsienio reikalų ministro Kerio pasiūlymų ir tariamos jūsų paramos, jo teikiamus pasiūlymus, o noriu paklausti, ar ES turi kokį nors pasiūlymą ir kodėl jis nėra pateikiamas. Aišku, mes norime bendradarbiauti su jungtėmis valstybėmis ir jeigu taip elgtumėmės, tai mm, mūsų pastangų veiksmingumas būtų didesnis. Dėl padėties Sirijos. Šiesų čia vyksta karas, kurį inicijuoja aplinkinės šalis, tai yra karas dėl įtakos, ypač Iranas bando savo įtaką didinti Siriją, kaip ir Afganistane, taip pat Rusija kuri mus šantažuoja šio konflikto kontekste. Paskutinis klausimas dėl vakarų Saharos. Pastarį savaitgalį mano frakcija tenai lankėsi, jos delegacija Raba ir Lajun regionuose ir jeigu Marokė nevyktų demokratinės reformos, mes nebūtume galėję apsilankyti Vakarų Saharoje, taigi šias reformas mes vertiname labai palankiai, tačiau susidūrėme su labai mm, dideliais pribojimais iš saugumo struktūrų pusių ir manau, kad e, Europos Sąjunga turėtų pasinaudoti galimybę dalyvauti politinėse darybose dėl taikaus problemos sprendimo pasipiktinimą kelią ES valstybių narių sprendimas neleisti Minursu suteikti Junktinių tautų saugumo tarybai atitinkamų įgaliojimų. Pirmkas nutraukė kalbėtojų, nes klausimas jų nuomonė yra aiškus. Ponai Kacinai žodis. Ačiū. Pone Ashton, Alde frakcijos vardu norėčiau Jūs dar kartą e, paraginti e, siekti subalansuoto požiūrio į Siriją valstybių narių tarpę. Negalime toliau stebėti, kaip prarandamos dešimtis tūkstančių gyvybių ir kaip viskas įsisuka į e, uždarą tarp religinio konflikto rato, ratą didžiausi žiaurumai paprastai vykdomi e, vasaros atostogų metu, manant, kad nieko, niekas, nei vienas e, pareigūnas nedirbs ir, ir, ir neužkardys tokių nusikaltimų. Tai buvo Srebrenicoje. E, vaikai miršta pabėgėlių stovyklose, nes trūksta vaistų. ES reikia pasitelkti nuosaikės paėgas, kovojant su uh, diktatoriumi, kuris nesirengia trauktis iš savo krūvino kelio. Kaip jūs rengėtis nedelsiant spręsti šį klausimą? Kitas mano klausimas liečia Turkiją. Nors mes turėtume griežtai pasimerkti autoritarišką Erdogano reakciją į taikius protestus, turime išlaikyti Turkiją savo orbitoje ir toliau tęsti stojimo darybas. Mes esame jomis gyvybiškai suinteresuoti. Turkijos piliečiai turėtų žinoti, kad ES požiūris į pilietinę visuomenę ir demokratiją uh, išlieka nekintantis e, ir santykiuose su tokiu strategišku e, sąjungininku kaip Turkija. Kaip, kokią politiką rengėtės taikyti Turkijos atžvilgių, atsižvelgiant į pastarosius įvykius? Dėl, kaip pranešėjęs dėl Serbijos, noriu e, pasaky, e, kai ką pasakyti dėl sudėtingo Prištinos ir Belgrado dialogo buvo atliktas labai sudėtingas darbas, bet aš tikiuosi, kad taryba laikysis jūsų ir komisijos nario Fulės rekomendacijų pradėti stojimo dėrybą su Serbija. Ar yra pažangos energetikos ir telekomunikacijų srityje? Žinau, kad Pierre Girelį bando daryti, ką gali, tačiau pozityvi žinia šiuo momentu padėtų uh, palengvintų sprendimo prieimimą artimiausioje ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ašten, malonu jūs čia pasveikinti, jūs ir ponė, pona Vymo. Noriu užduoti klausimą apie Siriją ir apie Egiptą. Sirija. Tikrai džiugu, kad e, yra nauja koncepcija. Turiu du klausimus apie ją ką galime nuveikti, kad įvyktų Ženeva 2 raundas, kaip, dirbam, kaip planuojate dirbti su Kataru, Saudo Arabija, žinant, kad Katare yra naujas lyderis. Man atrodo, kad nesilaikoma duotų pažadų, jie turėtų būti mūsų stovyklos pusėje. O kas daroma, kad mūsų stovykla užtikintų, kad visi susėstų prie stalo? Darybų stalo. Sirijoje išvaduotose teritorijose reikia teikti ne tik humanitarnę pagalbą, reikia daugiau dirbti šiaurėje, kurdų gyvenamose teritorijose, kad, už, kad būtų sudaryta normalaus gyvenimo galimybė, ne tik humanitarinės pagalbos teikimas. E, dabartinė situacija mums nenaudinga jungtinių valstijų vardu, ten dirba 50 žmonių, mūsų vardu vienas. Manau, kad to nepakanka. Egiptas. Mane, kaip ponas Brokas sakė, neramina E, tai, kad plan, planai pasirengimas birželio 30 vyksta jau daug savaičių, tačiau taip pat neramina ir tai, kad suimti žurnalistai, jūs įsikišote. E, manau, kad e, sprendimas suiminėti aktyviausius žiniasklaidos asmenys nebuvo labai išmintingas. Atrodo, kad šalyje įsigali savavališkas teisingumas Ir žmonės vėl eina į gatves, kalba apie tai, kad reikia naujos revoliucijos, bijau, kad bus smurto proveržis, nors um, raginama demonst rengti taiki, taikės demonstracijas. Tačiau yra e, pavojus, kad e, e, finansuojami problemų nešėjai viską pakreips kiton pusėn. Ir e, atrodo, kad jaunimas paskui turės atsakyti už smurtinius veiksmus, už kuriuos jų, jie, kurių jie net neinicijuots. Reikia, šalies vadovas privalo pasipriešinti selektyviam teisingumui ir pademonstruoti norą dirbti su opozicija. Nacionalinės vienybės vyriausybė kol kas dar e, kaip po tokia praktiškai neegzistuoja. Ačiū. Pone pirmininkė, pone vyriausioji galiotinė, baronienė Ašten, noriu pasveikinti su istoriniu proveržiu Pristinos Belgrado dialoge. Jeigu ko nors panašaus pasiektumėte vidurio rytų taikos procese, tai būtų uh, išties nepap, nepaprasti pasiekimai, jeigu, pavyzdžiui, jums pavyktų atgaivinti arabo taikos iniciatyvą. Uh, Vilnius, jūs minėjote Gruziją, Moldovą, Gruzi, Azerbaidžianą, bet atrodo, kad Ukraina neužsitikrins reikalingo parašo. E, kokią žinę jūsų nuomonė tai nusiųstų, jei su Ukraina susirašymas nebūtų, pasiraš, susitarimas nebūtų pasirašymas. ASEAN Brunėjoje, Brunėjuje nu, numatomas susitikimas. Uh, Kaip su įtampomis Filipinuose, taip pat įtampa tarp e, Kinijos ir Japonijos, e, Aseanas, Aseano valstybės Taivano nepamiršo, nes daugelis jų derasi dėl dvišalių sutarčių su Taivanu. Galbūt Taivanas galėtų pradėti dėrėtis ir su ES dėl sutarties, tai sustiprintų jo prekybinį savarankiškumą ir jis galėtų dėrėtis, ne, prekiauti ne tik su Kinija. Uh, Egiptas praėjusią savaitę audito rūmai e, kritiškai įvertino e, Egiptui skiriamą paramą, teikdami, kad daugybė lėšų tiesiog išvaistoma. Galite, galite pamatuoti, pakomentuoti. Dėl Sirijos Ženevos du raundo. E, atrodo, kad Asadas dabar jau laimi pilietinėme kare, kodėl jis turėtų nusileisti ir aš abejoju, ar Irano dalyvavimas duos naudos ir ar tai padės padaryti spaudimą Sirijai. Hezbollah organizacijos įtraukimas į teroristų sąrašą. Ar yra pažangos šiuo klausimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar vienoje iš valstybių narių Vokietijoje renkamos lėšos Hezbollah organizacijoje. Ačiū. Ačiū už tokius išsamius klausimus. Pabandysiu atsakyti į juos visus. Pone Salafranka, dėl 12,5 procentų tai reiškia mūsų pasirinkto požiūrio koregavimą dėl e, visomosios pagalbos, nes kai kurios valstybės praturtėjo ir joms jau nebereikia visomosios pagalbos kaip anksčiau. Bet kaip žinote, tai yra daug platesnių diskusijų susijusių su ištekliais dalis. Turėsime išsiaiškinti, kuo viskas baigsis. Tai ne penktasis, o tryliktasis mano apsilankimas vidurio rytuose ir ketvirtasis gazoje. Jūs klausėte, ar e, teikiamas planas bus gyvybingas. Aš dar nežinau. Nežinome jo sudėdamųjų dalių, aspektų, kuriuos reikėtų įtraukti svarbiausia yra tai, ką amerikiečiams pavyks nuveikti, skatinant abipusės e, pradėti, vėl dėrėtis. Mes vaidiname svarbu vaidmenį ir politinių požiūrių, nes mūsų pozicija yra visiškai aiški ir ekonominių, nes mes esame didžiausi Palestinos žmonių rėmėjai. Ir daug galima būtų nuveikti ne tik toliau teikiant tą paramą, bet situacijai pasikeitus pradėti ją teikti e, tiesiogiai, teikti komersinę paramą, kad suaktyvėtų verslas gazoje. Klausėte, ar e, Ženevos du raundė turėtų dalyvauti e, Irano atstovai. Aš su šaliliu kalbėjau apie daugelį dalykų, taip pat ir apie Siriją. Manau, visi dabar lauksime e, naujos Irano vyriausybės patvirtinimo. E, kai kam atrodo, kad Iranas negali dalyvauti Ženevos 2 diskusijose. Kiti mano, kad Irano vaidmuo kažkurio momentu taps gyvybiškai svarbiu, nes e, Iranas yra įsitraukęs. Manau, kad reikia, turime leisti Ibrahimį ir JAV toliau dirbti ir apsispręsti, su kuo pradėti dėrybas. E, opozicijos pajėgos dirba drauge, galbūt su iš su kitos pusės atstovu. Taip pat turime žiūrėti, kaip geriausiai užsitikrinti kad e, būtų visų pritarimas tam sprendimui, kuris bus pasiūlytas, visų tų, kurie yra įsitraukę į konfliktą. Ir tai bus sudėtingas, bet labai svarbus uždavinys. Ir kalbant apie tai, e, minimos įvairiausios valstybės, įvairiausios grupės, kurios kažkurio momentu privalės suvokti, kad procesas vyksta ir kad jis uh, E, vyksta kryptimi, kuriai e, jos privalės pritarti. Ir čia sakysiu pono Tenako klausimą apie Hezbollah. Šį klausimą keletą kartų kėliau užsienio reikalų taryboje ir taip pat darbo grupėse, tačiau sprendimas e, įtraukti organizaciją ar struktūrą į kokį nors sąrašą primamas vienbalsiai valstybių narių. E, Tai nereiškia, kad mes nesuprantame, koks tai aktualus klausimas, bet kalbant apie Libaną ir vertinant, kokiu mastu tai yra negatyvus veiksnys Libane, diskusijos apie tai tęsiasi, bet, kaip jau sakiau, tą klausimą toliau svarstysime darbo grupėje. Ir beje, lankiau mūsų paėgas UNFIL misijos. E, kontekste esančias e, Libano pasienė, e, joms vadovauja Italijos leitenantas ir jų pastangos yra tikrai e, įspūdingos. Demonstracijos Egipte. Grįšiu dar prie to klausimo. išvykdama iš Egipto praėjusią savaitę buvau tikrai susirūpinusi, susitikau su generaliniu sekretoriumi, opozicijos vadovais, kitais atstovais, e, prezidentu, jo e, kabineto atstovais. Tai buvo labai ilgas susitikimas ir mane tikrai neramina, kas bus toliau. Aiškiai raginame E, organiza demonstracijas organizuoti taikiai, bet kaip ir jūs, ponia Brant, mes žinome, kad ne visi suinteresuoti tuo, kad demonstracijos būtų išskirtinai taikios. Bus tikrai nelengva, e, situacija yra stebima, m, rizikuojant mūsų darbuotojų gyvybę balsai vis garsėja, bet kaip E, nekartą esame kartoję, mes tikime sprendimų. Demokratija yra ne tik rinkimų suorganizavimas, demokratija yra tai, ką darai po rinkimų. Reikia viską, viskuo pasirūpinti. Žmonės jun, turi justi, kad gyvenimas keičiasi, kad demokratija yra procesas, kuriame girdisi ir jų balsai. Turime palaikyti pilietinę visuomenę ir iniciatyvas. Uh, E, kurios e, yra gyvendinamos visoje šalyje, bet tikrai neslėpsiu, mane neramina, ko toliau Egipte tikėtis. Ir manau, kad turime galvoti, ką darysime ne tik iki 30, bet ir vėliau. Ir e, kai e, dalyvausiu per suilankos bendradarbiavimo tarybos susitikimuose, rengiuosi toliau kalbėtis apie tai su visais Egipte. Pone Gomes, e, man nesvarbu, ką rašo Izraelio žiniasklaida, aš tikrai to nevadinčiau nesėkme. Tiesa yra tokia. Ir aš žinau, ką aš pasakiau taryboje. Labai svarbu išlaikyti perspektyvą ir Ramal, Ramal ir Jeruzalėje aš bandžiau drąsinti visus. Mes turime. E, Mums reikia pažangos ir turime pereiti kitą etapą. Ir, aš sakau ir, ir, ir tikrai turiu omeny tai, ką aš sakau, kad mes atstovaujame tam tikrą poziciją. Aš visiškai nepakeičiau savo. E, m, nuomonės dėl nauja kurių gyvenviečių. Jos yra neteisėtos. Jos, ta, ta veikla turi būti nutraukta. Reikia testinio taikaus sprendimo. Aš tai aiškiai pasakiau Izraelyje ir tiems, kurie dirba e, vakarų banko klausimų. Ir tikrai labai svarbu žengti žingsnį, tol, kitą žingsnį priekin dabar. Ir sekretorius Kerry e, nusprendė per savo pir, pirmąją darbo E, šiame poste pusę e, prioritetiniu laikyti šį klausimą. Jis, tu, tu, jis yra palaikomas ir jo reputacija yra e, reikšmingas veiksnys ir galbūt jam pavyks įtraukti žmonės į dėrybas. Ir jis man aiškiai pasakė, kad ES vaidmuo šiame procese yra gyvybiškai svarbus ir mes jame dalyvausime. Aš jam aiškiai pasakiau, kad mes jį palaikysime jo veikloje. Ta pati pasakė ir taryba. Sakome, kad reikia daryti tą, na, trečią, ketvirtą, bet nusprendėme, kad galiausiai tinkamiausia padaryti taip, kaip pasielgėme. Tai yra, aš pareiškiau, kad mes palaikysime jo pastangas ir grįšime prie to klausimo Liepos mėnesį. Bet aš taip pat e, tą pakartojau premjerams, Izraelio premjerui ir tuometiniam Palestinos vadovui ir prezidentui Abasui. Žiniasklaida rašo, ką nori. Tai neturėtų mūsų stebinti. Sirija. Uždavėte klausimą apie Irano vaidmenį. Afganistano klaus, atvejs yra tai, apie apie ką mes kalbame e, susitikdami su, Iran, su Irano atstovais, nes tai yra bendras klausimas, kurį turime spręsti. Kalbant apie Irano dalyvavimą šiame darbe, na tai yra didelis, tai susijęs su dideliu klaustuku. Visi dalyvaujantys tame procese turi jaustis įpareigoti, kad tai procesas, kuris apspręs Sirijos žmonių ir Sirijos ateitį ir kad visi tuo patikėtų. Tai, man atrodo, yra svarbiausia vakarų Sahara. Žinau, kad įvyko įdomus vizitas. Visada stengiamės palaikyti jungtinės tautas, e, šio, š, palaikyti poziciją, kuri yra labai sudėtinga, pagrįsta įvairiais kompromisais, neturiu, tikriausiai nereikia jums nieko aiškinti. Ir bandome, kiek įmanoma, paremti bankimūną ir jo pastangas bei saugumo tarybą. Jos protingą, logišką poziciją. Mūsų tikslas yra e, pasiekti daugiau nei jungtinės tautos. Kartais mums pavyksta tapti lyderę, kartais e, šiek tiek atsiliekame. Šiuo konkrečiu atveju mums pavyko žengti koją kojant su jungtinėmis tautomis. Pone Kacin, ačiū Jums už Jūsų mintis, pastebėjimus dėl mūsų veiklos Serbijoje. Dėl Sirijos subalansuotas nuseklus požiūris į Siriją. Taryboje 12 valandų bandėme nuspręsti, ką daryti, kaip elgtis, kad pasiektume subalansuoto ir nuseklaus požiūrio. Visų pirma, vienintelis būdas šį klausimą spręsti yra per politinį procesą. Būtent to reikia. Ir kuo greičiau jis prasidės, tuo greičiau uh, bus nutraukti karo veiksmai. Yra įvairių nuomonių, kaip to pasiekti. Kaip jau sakiau, visos nuomonės yra gerbtinos. Yra tokių, kurie mano, kad geriau par, būtų parodyti uh, apčiuopiamą paramą opozicijai, teikti ginklus opozicijai. Kiti mano, kad tai tik tai uh, dar labiau paskatins smurtą, nes kita pusė sureaguos atitinkamai beveik neįmanoma nuspėti, bet vienas dalykas, kurį tikrai žinome, kad kažkaip turės prasidėti politinis procesas ir ateiti sprendimas, kuris užtikrins testinę taiką ir tam aš skiriu visas savo pastangas. Valstybės narės varsto ir po ilgų, ilgų diskusijų e, jos nusprendė, kad jos nori pasilikti galimybę teikti ginklus. Dabar jos turi apsispręsti, ar jos nori tai daryti. Šią savaitę vykusioje užsienio reikalų ministrų taryboje tai nebuvo svarstoma. Bet svarbiausia yra tai, kad visi išliktų vieningi. Kaip žinau, yra vieninga jūsų frakcija, kad būtų nuspręsta kad kuo greičiau prasidėtų veiksmai vedantis lik politinio proceso. Žinau, kad netrodo, kad tai įmanoma artimiausioje ateityje, bet būtina e, to siekti. Tuo tarpu pusantro milijardo eurų iš ES ir valstybių narių buvo skirta humanitariniai paramai tai šaliai ir mes ieškome tolesnių galimybių teikti pagalbą, bet tai yra tikrai sudėtingas klausimas, kurį sprendžiant, kaip jau sakiau, reikalingas vienbalsiškumas, kad būtų primtas sprendimas dėl politinio proceso. Klausėte apie Turkiją. Aš visada uh, kalbu apie tai, kas skiria e, du, du, du kraštutinumus - izolaciją ir įtraukti. Manau, kad dirbant su Turkija turime toliau laikytis įtraukties politikos, turime toliau siūsti ryštingą žinią, žinią aiškiai akcentuoti, kokia yra mūsų pozicija. Manau, kad ES, šu, Turkija nori, kad ES taip ir elgtųsi. Uh, Tai yra kelionė, kurios e, tikslas užtikrinti Turkijos ateitį. Aš manau, kad Turkija bus ES narė. Žinau, kad ne visi taip mano, manote, bet tai vienas klausimas, dėl kurio aš galiu sakyti asmeninę e, nuomonę. Telekomunikacijos ir energetika Kosove. Kosovas turi savo kodą 135 E, Liepos mėnesį numatytas darbo grupių susitikimas, telekomų klausimai beveik išspręsti. Tai tikrai sudėtingas skyrius, jeigu mes kalbame apie struktūrą, kurią ne visi pripažįsta kaip valstybė. Yra daugybė logistinių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tikimės, kad, jei, kad dar turėsime kalbėję grįžti prie šio klausimo. Darbas yra sudėtingas, e, bet jis vyksta ponė Bratner. Jau nemažai pasakiau apie Siriją ir apie tai, kaip svarbu palaikyti, teikti paramą opozicijai. Mes glaudžiai dirbame ir dirbame su E komisijos ir DEFCO agentūros atstovais. Uh, kalbėjote apie Katarą ir ten vykstančius pokyčius, e, turėsiu galimybę tuo, viską pamatyti vietoje savaitgalį, kuomet dalyvausiu per Suilankos šalių bendradarbiavimo tarybos posėdėje. Bet, žinoma, mes turime bendradarbiauti su jais ir, ir tai bus tų diskusijų, kuriuose dalyvausiu ir kuriuoms pirmininkausiu. E, šeštadienį ir sekmadienį dalis. Egiptas, aš labai ilgai kalbėjausi su šalies prezidentu ir išsakiau viską, ko, ką, ką jūs ir tikriausiai įsivaizduotė turėčiau pasakyti, pilietinė visuomenė, žmogaus teisės, aktyvi trauktis yra gyvybiškai būtina, taip pat dalyva, darbas, bendradarbiavimas su opozicija, šalies interesai dabar svarbesni labiau nei bet kada ir ateinančių kelių dienų įvykiai bus nepaprastai svarbus. Aš jam e, išsakiau vis, e, akcentavau, kaip, kaip svarbu yra valdymo klausimai, kad rinkimai dar nėra viskas. Įvyko geras pokalbis, jis e, jame dalyvavo labai aktyviai. Bet kaip jau sakiau, mūsų ten esančios darbo grupės stebės viską, bet mes nenorime rizikuoti jų gyvybę. Ir labiau nei bet kada skatinsime, kad visi balsai, kurie pasigirs, turėtų galimybę būti išgirsti taikioje aplinkoje. Vyriausybė turi nuspręsti, kaip ji elgsis, reaguodama į žmonių reikalavimus. Pone Tenokai, dėl Ukrainos ačiū už jūsų žodžius dėl Serbijos. Tikrai būtų biku, jeigu kažką nu, nu, pavyktų man nuveikti ir vidurio rytuose. Manau, kad mes galėtume nuveikti daugiau. E, Serbija įrodymas, ko mes galime pasiekti. Aš tikiuosi, kad tai bus ne vienintelis mūsų pasiekimas. Pavyzdžiui, darbas Somalija yra kitas pavyzdys ir, ir mūsų veikla visoje kaiminystės erdvėje yra dar vienas pavyzdys, kad drauge mes galime nuveikti daug daugiau nei atskirai. Ukraina, jūs visiškai teisus. Kokią žinę, kokią žinę bus nusista, jeigu e, su Ukraina nebus pasirašyta sutartis. Tai reikš, kad ne tik mes, bet ir Ukraina turi dirbti. Ir taip akcentuosime, kaip svarbu atskiri aspektai selektyvaus teisingumo, teismų sistemos reformos klausimai ir jie puikiai žino, ką jie turi padaryti. Man atrodo, kad vyko geras susitikimas pirmadienį vakare po e, tarybos posėdžio. Stefanas Fiulė su juo ilgai kalbėjosi ir labai aiškiai viską pasakėme. Ir aš tikrai tikiuosi, kad pasirašyti mes galėsime, nes jie yra tuo suinteresuoti. Ka, tai, ką sakėte dėl Taivano, aš tai apgalvosiu, apgalvosiu kaip kokį žingsnį žengti priekin, nes priekybos e, santykiai su Azijos šalimis yra labai platus. Audito rūmų e, e ataskaita. Aš palaikau jų e, ataskaitą, bet Mes nusintėme labai išsamius komentarus auditorumams atsakydami jų patiktus klausimus ir apgalėstauju dėl to, kad tie komentarai e, niekur nebuvo panaudoti ar komentuoti ir iš 50 punktų 14 yra vertinamti neigiamai. E, Mes turėtume pasimokyti iš jų uh, rengėjimo ataskaitų, nes auditorumų, tai yra pagrindinis auditorumų uždavinys. Ne, bet atvirai pasakius, aš norėčiau, kad visą tai būtų pristatyta kitaip, nes yra daugybė klaidingų pranešimų žiniasklaidoje. Pa, teigiama, kad komisija panaudojo, netinkamai panaudojo milijardą eurų. Mes kol kas išleidome tik tai 40 milijonų, 960 milijonų eurų dar neišleisti, nepanaudoti. Mes skiriame lėšas tapatybės kortelėms, sveikatos apsaugai, e, mokymų rengimui. Visi šie projektai yra svarbus, būtent tam tos lėšos buvo skirtos. O e, darbo grupiai lėšos skirtos dar nepanaudotos, laukiame TVF Tai mano žinia audito rūmams yra, aš pasisakau už jų teisę vis dėlto renkti tokias, skelbti tokias ataskaitas. Ačiū. Toliau. Saifi. E, ačiū. Gerbiamas pirmininkas, tikriausiai galiotinė mano klausimas yra dėl audito rūmų e, ir Egipto. Jūs pristatėte šitą tuo klausimu. Uh, Pagrindinės vertinimas buvo negatyvus ir sakoma, kad parama e, buvo teikiama su geromis intencijomis, bet ji buvo neveiksminga. Jūs e, e, atsakėme paminėti dalykų, tačiau ne viską. Mes kalbėjome apie tai, kad trūksta skaidrumo ap, ap, ataskaitoje, nesilaikomos žmogaus teisės, nesilaikoma moters teisų. Mano klausimas būtų toks, ar jūs galvojate, kad tos problemos yra aktualios ir kitoms šio regiono valstybėms, ar yra galvojama apie principą daugiau už daugiau? Tai yra mūsų politikos pagrindinis principas, kaip, parama, e, kaip padaryti paramą efektyvesnę. Kitas dalykas. 24 e, dieną Persų įlankos tiksliau 30 birželio, e, vyks Persų įlankos vadovų sustikimas. Ar galėtumėt pakomentuoti darbo atvarkę ir prioritetus? Gracija. Ačiū, ponė. Aš, aš ten už tai, kad atėjote čia. Prioritetų daug, bet aš išskirsiu tik vieną, kuris, man atrodo, yra svarbiausias mums artimiausiomis dienomis demokratiniai pokyčiai Tunizijoje. Tunise, atsiprašau. Kaip žinote, konstitucijos projektas yra parengtas, procesas vyksta, įtraukiant pilietinę visuomenę <clears throat> bei konstitucinę asamblėją. Turbūt sutiksite su manimi, jeigu Tunisui pavyks šį procesą gerai, sėkmingai užbaigti, jis galės būti geras pavyzdys visam regionui. Konstitucijos projektas yra geras atspirties taškas, tačiau vis tik, manau, reikia ją šiek tiek pakoreguoti, nes ji nėra tokia gera, kokia turėtų būti ir kokios nori pilietinė visuomenė. Galiu pateikti pavyzdžių žodžio laisvė, e, žiniasklaidos laisvės ribojimai, e, proporcingumo principas toka. Išrinktasis pirmininkas yra musulmonas, e, teismų skyrius yra gana painus nėra aiškių konstitucinių garantijų teismų nepriklausomybei. Taip pat turbūt žinote, kad e, prezidentas ir ministras pirmininkas e, gali susiginčyti tarpusavėje ir tai turėtų rimtų padarinių valstybei. Taigi per artimiausias valandas ar nereikėtų daryti spaudimo, kad pakeistume padėtį, tokiu būdu paremtume pačią pilietinę visuomenę. Ir aš sakau, kad dirbti reikia, veikti reikia dabar, nes sprendimai turi būti priimti per artimiausias savaitės, jeigu lauksim bus per vėlų. Äh, Ačiū, vyriausiai galiotinė mūsų pirmininkas Elmaras Brokas paminėjo teismo sprendimus nukreiptus prieš užsienio valstybių fondus veikiančius kairę, taip pat prieš Adenauerio fondą. Tai, kas vyksta Egipte, yra absurdas, teisinė valstybė neegzistuoja, todėl turėtumėte rimtai imtis šių klausimų. Šalies vyriausybė teigia, kad negali takoti teismų sprendimų, o teismai prašo išduoti tarptautinius arešto uh, orderius tam, kad 43 asmenys, kurie yra nuteisti apskritai negalėtų keliauti po pasaulį, tai susiję ne tik su dviem Adenauerio fondo darbuotojais, kurie nuteisti, tačiau taip pat ir su pirmiausiai JAV piliečiais, nacionalinis demokratų institutas, kurio vadovė yra ponia Albright, buvusi užsienio reikalų ministrė, o Respublikonų instituto e, vadovas yra senatorius Makeinas ir šių institutų darbuotojai yra e, nuteisti Egipte. Aš prašau jūsų pasirūpinti, kad nebūtų jiems e, suimti išduodamas tarptautinis arešto orderis, nes kitaip galima tikėtis liūdnų pasiekmių ir apskaitai reikėtų stebėti padėtį susijusią su teisės aktais patvirtinamais visame pasaulyje, Ekvadore, Rusijoje dėl nevyriausybinio organizacijų veiklos, nes Rusijoje šiuo metu nevyriausybinės organizacijos privalo užsiregistruoti kaip užsienio agentai, jeigu palaiko ryšius su ne Rusijoje veikiančiomis nevyriausybinės organizacijomis. Aš tai laikyčiau grėsme pilietiniai visuomenė ir labai e, svarbu, kad jūs rimtai imtumėtės šių problemų sprendimų ir norim iš anksto už tai padėkoti. Ačiū vyriausiai galiotinė. Aš norėjau, kad jūs paaiškintumėt šitą apie tą vieną milijardą eurų, e, kurie anot auditorumų buvo neišmintingai, neveiksmingai ir neatskaitingai išleisti. Jūs sakėte, kad išleista tik tai 40 milijonų iš to, kad buvo sakyta vienas milijardas. Aš manau, kad tai yra neteisinga. Turbūt jūs kalbate apie dabar e, numatytus išleisti pinigus, bet auditorumai kalba apie pinigus išleistus nuo 2007 iki 2012 metų, todėl man čia šiek tiek painiai viskas atrodo. E, būtų svarbu, kad ir jūs, ir komisijos narys Fiulė detaliau paaiškintumėte, nes tai patenka į žiniasklaidą ir mes nenorime, kad ES užsienio politika būtų aprašyta laikrašiuose tokiu būdu. Mes turime jausis atskaitingi už tai, kaip pinigai yra leidžiami, ES piliečių pinigai yra leidžiami. Dabar krizė laikai ir todėl e, gavus tokias ataskaitas reikia labai rimtų reakcijų. E, jūs paminėjote savo pareiškimus. Aš skaičiau e, E, birželio 19 dieną jūsų paskelbtą pareiškimą po susitikimą su Egipto užsienio reikalų ministru. Man būtų įdomiau sužinoti, ką jūs galite pasakyti dėl daugiau už daugiau, dėl atskaitomybės, demokratijos, žmogaus teisų, pilietinės visuomenės. Ne vieno iš tų terminų jūsų pareiškime nebuvo. Man tampa nebeaišku, kam tas pareiškimas skirtas. Mm. E, kas turėtų sureaguoti į tokį pareiškimą ir kodėl e, tokie svarbus terminai pareiškime neatsispindi, o man atrodo, kad didelė dalis valstybių narių ir Europos parlamento narių būtent e, tokius siekius remia. Mes turime išgirsti ir Egipto žmonės ir vyriausybę. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Lady Ashton. I Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Ašton. Norėčiau paminėti du jūsų aptartus klausimus. Užsienio reikalų taryboje jūs aptarėte klimato kaitą ir klimato diplomatiją. Be abejo, tai turi didelės reikšmės gyventojų judėjimui. Kiek aš žinau, ES nėra sukūrusi jokios nuseklios e, politikos strategijos klimato pabėgėlių klausimų. Nors, o spaudos e, pareiškime spaudai irgi aš nemačiau, kad ta problema būtų paminėta. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl. Kitas dalykas, kalbėjote apie Pakistaną ir Jemeną. Abiejose šiose valstybėse yra naudojami e, pilotuojami lėktu, nepilotuojami lėktuvai ir dėl to e, žūsta civiliai žmonės. Europos parlamente vyko klausimas, kuriame dalyvavo jungtinių tautų pranešėjas. Jis kalbėjo apie e, nusikalstamus žudimus. E, ar nemanote, kad reikėtų pasmerkti tokius e, nevaldomus, neteisėtus e, žmonių žudimus? Ar jūsų diskusijose apie tai yra kalbama? Ar ketinate pradėti politinį dialogą su, dėl kovos su terorizmu su Pakistanu? Ir jeigu toks dialogas bus, ar kelsite šį klausimą? Manau, kad yra būtina sukurti tokią ES politiką, E, kuri būtų bendra visoms šalims ir kurioje būtų kalbama apie tarptautinių humanitarnės teisės e, pažeidimų problemas. Madam Ashton. Uh... Pone Ashton, kaip Euronest vienas iš pirmininkų, norėčiau pagirti Jūs, nes e, Jūs gana smarkiai sureikšminote rytų partnerystę, Vilniaus vadovų susitikimą kuris jau artėja. Ogi dabar mes išgyvename gyvybiškai svarbų etapą. Labai svarbu todėl, kad jūs į rytų partnerystės e, problematiką įtrauktumėt visų valstybių užsienio reikalų ministrus. E, aukščiausio lygio susitikimas liks Liepos 22 dieną labai svarbu, kaip jūs minėjote, sukurti tam tikrą atsakomybės jausmą, kad rytų valstybių ministrai negalvotų, kad mes bandome primesti kažkokias savo vertybės ir panašiai, turi jos jis patys atsakingi už vykstančius procesus. E, dabar, manau, kad mes pakank, nepakankamai dėmesio skiriame užšaldytiems ir užsitęsiems konfliktams ir Padnestrėje, ir Pietų Osetijoje. Visi tie konfliktai bręsta Tas pats vyksta ir Kalnų Karabache. Neseniai iš ten matėme nerimą keliančių signalų ateinant. Mano nuomonė, turėtume stiprinti savo matomumą e, ir įtaką šioje srityje. Mes dažniau turėtume apie tai kalbėti. Mes kalbame apie e, mūsų kaiminę teritoriją. Tie regionai priklauso Europai ir mes turime stengtis kuo, labiau, kuo daugiau įtakos ten siekti. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu ponę Ašton čia. E, Man visada smagu Jūs matyti AFET komitete. Du klausimai. Pirmiausia, Belgrado ir prieštinės dialogas. Jūs labai daug kalbėjote ir gražiai kalbėjote apie dviejų ministrų pirmininkų ir jų sekretoriato darbą. Bet labai objektyviai žiūrint, aš manau, reikėtų pirmiausia Jūs pagirti, kadangi Jūsų vaidmuo šiame procese yra svarbiausias nuo pat e, pradžios iki dabar. Taigi, jeigu dabar atsitiktų kas nors, kas sustabdytų, sutrukdytų arba išmuštų iš vėžių visą procesą, tai uh, būtų nuostolis ne tik mūsų dviem partneriams, bet ir jums asmeniškai, aš manau. Mano klausimas būtų toks, ką jūs galvojate, kaip bus po šio proceso? Dabar mes kalbam apie dviejų partnerių santykių sureguliavimą. Uh, bet mes manome, kad bus sukurta nemažai pozityvios energijos. Ar jūs turite kokių minčių tęsti tą dialogą ir iškelti kokių iniciatyvų, kad būtų pasiektas galutinis Kosovo problemos sprendimas? Antras klausimas - Albanija. Tiranoje įvyko parlamento rinkimai praėjusį sekmadienį. Tai buvo politinis išbandymas įvertinantis Albanijos žmonių brandą ir politinio elito subrendimą. Atrodo, kad kol kas jie tą egzaminą išlaikė pakankamai gerai. Išskyrus vieną tragišką atvejį, rinkimai buvo pakankamai normalūs. E, buvo e, pagrindinių politinių lyderių žengti palankus pradiniai žingsniai ir manau, kad jiems reikėtų padėti e, sklandžiai išgyventi pereinamai laikotarpį, tada turėsim dar vieną gražiai atrodančią valstybę Balkanuose. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Аштан, моят въпрос... Ačiū pirmininkė, ponia Ašton. Norėčiau Norėčiau užduoti klausimą dėl Turkijos. Aš ir apie Turkijos kelią link Europos Sąjungos. Pirmasis klausimas būtų susijęs su žmogaus teisų padėtimi ir problema Bulgarijos ir Turkijos tarpusavio santykiuose turiuomenėje nusavybės teisės, jų atstatymą pabėgėliams į Bulgariją. 2008-aisiais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją šio klausimo. Ar nemanote, jog E, turėtume imtis aktyvių veiksmų, kad šios rezoliucijos nuostatos būtų gyvenintos. Antras klausimas dėl Lietosios jūros strategijos. Manau, kad reikėtų ją konkrečiau apibrėžti, nes e, strategija kalbama apie pokyčius tiek pačioje Jėdo jūroje, tiek e, aplink ją, ypač turint omenyje energijos išteklius, todėl manau, kad neturėtume dėlsti dėrybų šiuo klausimu. Ačiū, pana Saifė. Pradėjote užduodama klausimus apie žmogaus teisės ir skaidrumą, e, e pranešimo nuostatas ir apie tai, ar tos, e, tie reikalavimai taikomi ir kitoms šalims, nes manau, kad e, visos šalis, kuriuose vyksta permainos, e, turi spręsti nemažai klausimų susijusių su skaidrumu ir žmogaus teisėmis. Tačiau dabar gaunamos ataskaitos susijusios su, su tais labiau dramatiškais pokyčiais, kurie vyko anksčiau. Manau, kad atitinkamai turėtume pakeisti ir savo mąstymą. Ir pereiti nuo tų struktūrų, kuriuose buvo engiamas žmogaus teisės ir dabar e, pereiti prie naujų modelių, prie naujų struktūrų, kuriuose žmogaus teisėms e, yra teikiama daugiau reikšmės, bandant jas įtvirtinti, nors ir sudėtinga tai padaryti. Kai lankiausi Tunise, buvau pirmasis asmo peržengęs žmogaus teisų organizacijų biurų slengsti ir sugebėjau pasiekti, kad jos tarpusai pradėtų kalbėtis ir Tokiu būdu vyksta ne tik didesnio masto dialogas su mumis, tačiau ir sudaromos geresnės galimybės gerbti žmogaus teisės tose šalise. Esame tik šio proceso pradžioje. Visi, kas mano, kad e, tas e, sąjūdis ar sambrusdis per trumpą laikotarpį taps puikiai veikiančią demokratinę sistemą, puikiai e, gali suvokti, pažvelgia arba pasiskaitę istoriją, kad taip neatsitiks. Labai daug problemų yra susijusių su žmogaus teisėmis, skaidrumu, demokratijos įtvirtinimu. Taigi mūsų laukia labai daug darbo ir toli gražu dar esame nepasiekę tobulybės. Persų įlankos šalių taryba vyksta reguliariai jos posėdžiai, dabar svarstysime dvi klausimų grupės, pirmiausiai tarpusavio santykius, kurie uh, apriepia ekonomiką, vystimasi, e, prekybos sutarčių derinimą, taip pat dvišalis bendrabiavimas, e, vizų klausimai bus svarstomi, kalbėsime apie regiono problemas, kai kurių kai kurias e, sritis ir klausimus, kuriuos jau aptarėme, manau, kad tiek padėtis Sirijoje, tiek Egipte bus svarstoma, bei e, žinoma, e, kelsime žmogaus teisų klausimus. Tavros Labrinydis mano pavedimu šiandien lankosi Bahreinė ir susitinka su įvairių grupių atstovais, rengdamasis mano atvykimui po vadovų tarybos ponio Panseri. Dėl Tuniso mes e, reguliariai raginame e, šalies vyriausybę spręs klausimus susijusius su e, konstitucija, jos patvirtinimu. Bruselį antradienį lankėsi Tuniso premjeras, negalėjau su, su juo sustikti, nes dalyvavau bendrųjų reikalų taryboje ir jis buvo sustikęs tiek su ponu Barosu, tiek su ponu Van Rompėjumi, jam buvo perdata, e, pristatyta aiški mūsų pozicija, ponė Petringai. Nevyriausybinės organizacijos ir teisės viršenybė visiškai jums pritariu, pradėjau dialogą su svarbiausiamis nevyriausybinėmis organizacijomis, nes uh, ta padėtis būdinga e, ne, vienam, ne tik vienai šaliai ar vienam regionui, pastebime vis uh, daugiau nesusipratimų susijusių su NVO veikla. E, e, tačiau vienose šalise ta veikla ir paskaitis nėra labai suvokiama, kitose suvokiama per daug gerai ir bandoma taip pat atitinkamai NVO atžvilgių imtis priemonių. Kai kuriuose šalise manau, kad uh, E, nepakankamai įvertinama NVO iš išorės pasitelkiamų ekspertų sukuriama pridedamoji vertė ir tokiu būdu užkirtamas kelias e, NVO veikti ir atnešti naudos e, tos šalies, kurioje jos veikia gyventojams. Mes turėsime pagalvoti, kaip nusekliai teikti paramą visoms nevyriausybinės organizacijoms, kitaip jos bus e, ištraiškomos po vieną. Taigi e, visiškai pritariu jūsų mintims, ponė Šakė. Aš, jūs esate teisi. Kalbėjau apie dabar skirta milijardą eurų. Tuo tarpu auditorio ataskaitoje kalbama apie lėšas, kurios buvo išleistos anksčiau. Noriu pabrėžti dar kartą, ką minėjo auditorių prievolė yra įvertinti, kaip lėšos buvo panaudotos skaidriai ir tinkamai per atitinkamą patikros laikotarpį, nes man tai labai svarbu, kad ataskaitos būtų parengtos objektyviai. Aš noriu pabrėžti ir kreipti dėmesį į atskiras aplinkybės, kurios e, yra atskirose šalyse ir kad auditorumų išvadose nebūtinai į tas aplinkybės buvo atsižvelgiama. Aišku, auditorumų ekspertai turi tokią teisę. Tačiau E, turint omenyje auditorumo išvadų svarbą, būtina e, šis ištas parengti remiantis pačiais tinkamiausiais kriterijais, nes e, ta, šios išvados yra svarbus, taip pat yra labai svarbu, kaip mes tas lėšas leidžiame ir vieniems patinka tai, kaip mes leidžiame tas lėšas, kitiems nepatinka, nes vieni mano, kad uh, visas lėšas turėtų vyriausybinės struktūros e, panaudoti, pavyzdžiui, gebėjimams stiprinti, kitos mano, kad apskritai vyriausybinės struktūros neturėtų nieko bendro su tuo turėti. Taigi tai yra istorinio pobūdžio diskusija. Taip pat skirtingai yra vertinama, vertinamas veiklos pobūdis tose šalyse e, kurios, kaip aš minėjau, yra šalis e, e galbūt besirengiančioms permainoms ir kuriuose neseniai permainos įvyko, siekiant e, teikti paramą tų šalių žmonėms, užtikrinti stabilumą ir prisidėti prie vykstančių pokyčių. Iš tiesų neseniai buvo pateiktas labai geras apibrėžimas, nes kartais e, bandoma ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Nes pažiūrėkime, kaip viskas vyksta, jeigu e, mes turime reikalų su e, vyriausybėmis, kurios yra pasirengusios vykdyti daugiau reformų, mes tengiamės tas reformas skatinti, suteikdami joms didesnę paramą ir e, tokiu būdu norime pasiekti, kad tų šalių vyriausybės greičiau reformuotųsi, tačiau tai nereiškia, kad aš sakau, tarkime, arba galiu teikti tinkamą šalia veikiančioms moterų teisų gynimo organizacijoms, kad jeigu jūsų vyriausybė nevykdys reformų, tai mes jums nutrauksime finansavimą. Aišku, žiniasklaidoje pranešimų ir, ir įvairių antraščių yra. E, noriu pabrėžti, kad aš labai aukštai vertinu audito rūmų parengtą ataskaitą, jos išvadas ir visiškai palaikau uh, auditorių nepriklausomumą. Kalbant apie šim... Kalbant apie e, tą 150 pareiškimų, kuriuos aš šiemet pareiškiau ir tik viename, aš e, netkreipiau dėmesio į e, tą principą daugiau už daugiau. Tai visose kitose aš tą principą minėjau. Taigi savo kasdieniuose susitikimuose, savo pareiškimuose, kuriuos sakau viešai ir už uždarų durų, aš esu ir toliau pasirengusi ir įsipareigojusi remti demokratiją žmogaus teisės visose šalise, taip pat ir Egiptą. Ir būtent tame pareiškime e, nepaminėtos atitinkamos vertybės nereiškia, kad tas nesu įsipareigojusi jų ginti. Dėl klimato pabėgėlių iš tiesų, kiek žinau, rimtos diskusijos šio klausimu nevyko. Aš manau, kad jūsų pastaba yra labai vertinga, kuomet diskutuojame su šalimis apie bado potvinių ar dramatiškų pokyčių įtaką. Prisimename, pavyzdžiui, prieš du metus Pakistane vykusius potvinius ir kuomet kalbame apie tai, kaip reikia padėti nukentėjusiems kaimams susidoroti su padariniais buvo akivaizdu, kad klimato kaita e, daro įtaką liūčių keliamams, keliamam potviniui. Ir e, todėl vis dažniau kreipiamas dėmesys į tai, kad būtina galvoti apie tai, kaip e, reikia statyti gyvenvietės, kokiose vietose jas statytis, kaip žmonės turėtų judėti, kokiose vietose laukose reikėtų auginti javus. Tos diskusijos vyksta, tačiau e, platesnio masto diskusijos nėra, viskai sutinku, šios temos mes e, Nesame pamiršę, tačiau ji nėra taip tokiu plačiu mastu svarstoma dėl nepilotuojamų lėktuvų. Niekuomet nebuvo svarstama bendra pozicija e, dėl nepilotuojamų lėktuvų taryboje, ne, neklystų. Tačiau e, dvi šalės pagrindai su Pakistanu šie klausimai visuomet yra svarstomi. Pakistanas laikosi griežtos pozicijos ir visuomet e, šis klausimas yra keliamas galbūt kitame kontekste, tačiau formaliai diskusijos nevyksta dėl rytų partnerystės ir, e, e, ir išaldytų bei užsitęsusių konfliktų Padnestrėje, Kalnų Karabache, kitur esame Ypač Grūzijai paskyrė specialų atsakingą pareigūną, taip pat e, jis atsakingas už Kalnų Karabacho, Armenijos, Azerbaidžiano tarpusavio klausimus. Viskas e, vyksta labai intensyviai, <clears throat> ypač turint omenyje tas e, naujas geležinės uždangas, kurios kilo rūdienį tarp e, Rusijos ir Grūzijos, taip pat padėties kalnų Karabache. Mes tačiau dedame visas pastangas, kad būtų e, rastas ilgalaikis problemos sprendimo būdas, daug laiko tam skiriu, taip pat ir padėčiai Padniestrėje. Manau, kad stabilumas šiame regione, stabilumas pačioje Moldovoje leis e, mums pasinaudoti atsiradusiu potencialu ir siekti pažangos šioje srityje. Ponai Kukanui noriu padėkoti už jūsų komentarus dėl Serbijos ir Kosovo, savame suprantama, niekas nemano, kad e, dabar reikėtų sustoti. Manau, kad per mano kadenciją e, galbūt jau nelabai sugebėsime daugiau pasiekti, tačiau aš atkreipiau abiejų premjerų dėmesį, kad dialogą būtina tęsti, tačiau žinoma yra dar klausimų, kurias reikės kelti ir kurie iki šiol nėra svarstyti. Tai, kas vyko Tiranoje, Atrodo, kad Adirama šiuo metu pirmauja skaičiuojant rinkėjų balsus. Aš neseniai lankiausi Albanijoje ir um, buvau susitikusi tiek su minėtų politikų, tiek su dabartinės vyriausybės atstovas ponė Lučiava uždavė klausimą dėl Turkijos, dėl pažangos darybose su Europos Sąjunga. Aš jau minėjau, kad uh, E, tikiuosi dėsnės pažangos darybose su Turkija dėl Jodosios jūros strategijos vykstant tinkamą konferenciją, kurioje aš nedalyvavau, tačiau mūsų atstovai dalyvavo. Manau, kad e, mūsų veiksmuose Jodosios jūros strategijai tiks pakankamai e, didelė reikšmė atiteks. Ačiū Jums už dalyvavimą diskusijoje ir Likiu visiems e, tolesnės sėkmingos savaitės eigos ir dėkoju baroninė Ešton už tai, kad rado laiko pas mus atvykti. So.